diskusijas šiuo klausimu. Balsavimas vyks netrukus. Dabar e, diskutuosime apie Šrilanką, šeši pasiūlymai dar rezoliucijos ir ponas Van Orden kaip vienas iš autorių. Prašom. Ačiū pirmininkė. Šrilankos žmonės, ypač tamilai, nepaprastai nukentėjo dėl pastaruosius 30 metų LTT organizacijos vykdytos kampanijos. Dabar ši organizacija nugalėta ir šios šalies vyriausybei ir žmonėms reikia supratimo ir visų pirma paramos, nes šalis bando atsigauti ir, ir suklestėti. Reikia e, padėti jai e, išsiaiškinti terorizmo at, atvejus. LTT organizacija Tamilo išsivadavimo tigrai bandė suduoti dar vieną smūgį šaliai. Aš tikiuosi, kad bus sudaryta reikalinga e, pre, preferencinė priekybos sutartis su šia šalimi, tačiau noriu, kad komisija suprastų, kad tai šaliai reikalinga visų pirma parama. Taip pat Šrilankai reikia e, draugų tarptautinėje bendruomenė, kad nebūtų niekaip pažeidinėjama e, bendrųjų e, preferencijų prekybos sistema. Daugybė žmonių toje šalyje gyvena stovyklose, jiems reikia paprastos būtiniausios pagalbos, o tarptautinė bendruomenė turėtų tai ir padaryti. Ačiū. Kollege van Orden, als nächstes. Ačiū, ponui. Dabar ponas Derosa, pusantros minutės. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš palaikau šią rezoliuciją, nors manau, kad joje nepakankamai kritikuojama Šrilankos vyriausybė. Šių metų pradžioje mes stebėjome, kokį išpolį įvykdė tamilų tigrai, visiškai nekreipdami dėmesį į, civilių, gyven, į civilius gyventojus. Ir, e, juk 25 metus trukęs konfliktas kainavo 90 tūkstančių žmonių gyvybių. Ir vėlgi ten dabar ketvirtadalis milijono piliečių neturi e, vandens bei paprastų būtiniausių sąlygų. Jiems reikia vaistų. Šrilankos vyriausybė privalo gerbti ir puoselėti savo piliečių teisės. Aš manau, kad jeigu greitai nebus pasiekta apčiuopiama konkreti pažanga, e, tai, ko reikalaujama šioje rezoliucijoje, ES turėtų pradėti daryti spaudimą šios šalies vyriausybei. Ji, ta šal, ta šal, šalis priklauso nuo tiesioginių investicijų, nuo paramos. Mes turime pasinaudoti tuo svertu Šrilankos žmonių naudai, taip pat ir tamilų naudai. Ačiū. Ačiū ponui Derosa ir dabar vieną minutę ponui man. Pone pirmininkė, aš turiu dvi minutės. 25 metus e, trukęs pilietinis karas Šrilankoje atrodo baigėsi. Gegužė e, užkariavo vyriausybės pajėgos e, Tamilų tigrų kontroliuotas teritorijas, tačiau pasiekmes yra siaubingos. Eiliniai žmonės kenčia ne tik nuo karo veiksmų, bet ir gamtinių katastrofų, kaip pavyzdžiui tsunamio Manyčiau, kad e, kaip ir bet kuriai kitai pietričio Azijos valstybei reiktų Šri Lankai suteikti pagalbą, pavyzdžiui, tari, preferencinio priekybos režimo formą. Žmonės yra priversti gyventi siubingomis sąlygomis, daug žmonių laikoma e, prievartą stovyklose, jie neturi prieigos prie, prie būtiniausių dalykų kaip vandens maisto. Reiktų, kaip įmanoma, greičiau užtikrinti jų sugrįžimą į gimti, gimtasias vietas. Čia EPP e ragina tarptautiniam raudonajam kryžiui suteikti esminį vaidmenį. Manytumėm, kad nereikia pamiršti bei pagrindinių pilietinių laisvių, bei žiniasklaidos laisvių. Reikia užbaigti vieną dieną e, išpolius prieš žurnalistus. Kaip delegacijos narys aš nekartą lankiausi Šrilankoje. Manyčiau, kad Šrilanka gali atgimti tik tuo met, kai Šrilanko, e, Šrilankos tamilų lyderiai nusiteiks konstruktyviai, atsisakys terorizmo bei smurto. Manyčiau, kad čia prisidėtų strategija ginanti žmogaus teisės. Mes nuolat girdėjome, kad galų gale reikia padėti tašką šioje krūvinoje karo istorijoje. Ačiū ponui man, dabar kolega Higgins. Kalbėtojas nesijungęs mikrofono. It's on. Yeah. The policy politiką tamilų žmonių atžvilgių, kurią vykdo Radžipaksi prezidentas ir vyriausybė, e, buvo žalinga ir tamilams, ir sinalams. Masinės represijos prieš atskirus asmenis ir grupės e, buvo vykdomos, jeigu jos e, bandydavo pasipriešinti po tamilų tigrų judėjimo tamilų, tamilų žmonės ir toliau gyvena košmariškomis aplinkybėmis. 43 tūkstančiai žmonių sulaikyti įvairiausiose įkalinimo stovyklose. Daugybė vaikų e, kenčia nuo maisto stokos ir lygų. Dabar Radžipaks vyriausybė bando į, apgyvendyti senelių žmonės e, Šrilankos rytuose ir šiaurėje, kur didžiąją dalį gyventojų sudaro tamilai. Tai yra geriausias e, receptas užmėgsti naujus smurtinius e, veiksmus ateityje. Iš esmės, Radžipaksi vyriausybė yra diktatūra ir aš sveikinu, kad šią rezoliuciją turime galimybę smerkti šią, šį režimą ir aš sveikinu ketvirtos e, pastraipos išlygą. Aš kaip socialistas manau, e, kad partizaninės judėjimas E, Šrilankoje nėra sprendimas. Žmonės turi turėti galimybę apsiginti nuo karinės represijos. Geriausias būdas padėti apginti e, Šrilankos žmonės yra vienodai paremti Šrilankos ir Singai darbuotojus darbininkus ir turtingus ir uh, vargšus, kad tos šalies uh, didžiuliai ištekliai galėtų būti panaudoti gyventojų labui. Aš didžiuojuosi, kad esu užmesgęs ryšius su Šrilanko socialistų partija. Airijos socialistų partija yra nekarta pasisakiusi prieš vyriausybės šovinizmą, už tamilų žmonių teisės ir už žmonių nediskriminavimą. Ačiū. Ačiū, kolega Higgins. Kitas kalbėtojas Pone Hautala. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Viskas, ką mano kolegos pasakė ir matė dabartinėje Šrilankos situacijoje, yra tiesa. Mūsų e, žmogaus teisų pakomitetis nesiorganizavo klausimą apie šią siaubingą žmogaus teisų padėtį Šrilankoje. Reikia pasakyti, kad apie 260 tūkstančių tamilų vis dar e, išgyvena suvaržytą judėjimo laisvę e, pagal tai, kaip ji yra apibriešta tarptautinėje teisėje. Konfliktai nors jau baigėsi prieš daugelį mėnesių, spaudos laisvė vis dar yra labai ribojama. Vakar dar viena organizacija, e, reporteriai be sienų, pranešė, kad žiniasklaida ir jos laisvė E, yra ribojami nepaprastai pasauliniu mastu, ta šalis būtų 120 ir 120-160 vietoje pagal spaudos laisvės suvaržymą. Čia mes kalbame apie vietos rinkimus ir norėtume, kad dėl jų uh, Žalieji bent jau paraš, pasiūlytų tokį švelnesnį teiginį. Norime, kad rinkimai galėtų įvykti. Dėl prekybos klausimų. Džiaugiuosi, kad šiandien komisija ieško galimybių uh, įvertinti, kaip Šrilanka įgyvendina skirtingas sutartis susijusias su žmogaus teisėmis ir jų reikalavimus. Aš tikiuosi, kad Europos komisija atliks nepriklausomą tyrimą ir pateiks išvadas apie tai, ar Šrilanka tikrai nusipelno e, tos GSP plus valstybės statuso. Ačiū kolegijai Hautala, o dabar pasisakys parlamentarai frakcijų. Vardu ponas Poselt, vieną minutę, EPP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Nugalėtojai turi būti dosnus, tačiau Šri Lankos vyriausybė to dar nesubokė. Reiktų pažvelgti į nacionalinio konflikto šaknis, jis pasiekė tikrai siaubingus mastus, tačiau nėra kažkokios strategijos tamilams suteikti jų teisėtas teisės. Abi pusės turi siekti konsensuso bei ieškoti politinio sprendimo bandoma smurtu kovoti prieš smurtą. Ir smurtas buvo siaubingas. Nereikia gražinti situacijas, bet mes turime galvoti apie smurto šaknų išrovimą. Tai yra vienintelis būdas e, užtikrinti e, taiką. Pagalvokime, kas vyko Bosnijoje. Ten, e, nors karas senai baigėsi, taika yra labai trapi. Tikrai nerimauja dėl Šrilankos stabilumo, kadangi mažumos problema egzistuoja jau šimtus metų, jie, jį už, ją užreaštrino kolonializmo epocha, reikia stengtis prie vieno stalo susodinti abi konfliktuojančias pusės. Ačiū kolegui, kolegai posėdį dabar kolegė Geringer de Odenberg. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiuo metu gegužė vyriausybė Šrilankoje vykdė tikrą karą ir galų gale paskelbė jį užbaigusi, bet daug sunkumų liko. Valdžios e, pareigūnai uždarė daug žmonių į stovyklas ir 250 tūkstančių žmonių sėdi ten be jokios teisės, e, pavyzdžiui, į, gydytoj, į gydytojus. Ir žurnalistai, norintys išreikšti savo nuomonę, e, yra baudžiami ilgomis bausmėmis, pavyzdžiui, pono Etison Jagern atvejis, taigi reikia kažką bandyti keisti. Šrilanka pažymėtina, taip pat nėra pasirašysių svarbių tarptautinių dokumentų Ir būtų gerai, kad jeigu būtų daugiau dėmesio skiriama nuo prieš pėstininkus, e, prieš pėstininkų minų nukentėjusiems žmonėms. Reikia užtikrinti, kad Šrilankos žmonės galėtų gyva, gyventi oriai. Ačiū dabar, ponė Dėlį. Pone pirmininkė, kolegos, jau mėnesius Šrilankos vyriausybė vykdo išpolį prieš žiniasklaidą Šrilankoje ir prieš prieš tos šalies žmonės, pažeidinėjamos tarptautiniuose. Tarptautinėje teisėje numatytos teisės, nes tamilai negali naudotis savo teisėmis. Daugiau nei 280 tūkstančių žmonių yra tokioje padėtyje, kenčia dėl to pabėgėliams neleidžiama išvykti, jie negauna medikų pagalbos be, karin, be, be karinės palydos. Žmonės ten miršta nuo dizenterijos ir kitų išgydomų lygų. Praėjusią savaitę išgirdome pareiškimų, kad kad, nu, kad žūna keli tūkstančiai žmonių. Parlamentas turėtų pasistengti ir užtikrinti, kad tie kaliniai būtų nedelsiant paleisti ir kad, jie, kad ten esantiems žmonėms būtų suteikta humanitarinė pagalba. Ačiū. Pone Idėlį, dabar spontaniškos diskusijos ir ponas Tenų. Pirmininkė, kaip Londono atstovas, miesto, kuris patyrė totalitaristinius išpolius nuolat per pastarosius 40 metų, aš puikiai suprantu Šrilankos. E, padėtį. Ten, vyk, ten vykdyti tamilų išpoliai nus, nusilpnino šalį. Radžapaksė atėjo į valdžią demokratiškai. Jo sėkme turėtų džiaug, turėtume džiaugtis visi, kurie e, smerkėme terorizmą. Dabar vyriausybei tenka pareiga kurti postkonfliktinę visuomenę ir užtikrinti teisingumą visiems. Ir vyriausybės prioritetų šiuo metu turėtų būti karo nusikaltelių. Mm, e, teisimas. Juk kalbant apie patį po konflikto, geriausias kelias priekin, norint užtikrinti klestinčią Šrilanką, tai būtų suteikti jai paramą ir pagalbą. ES turi išlaikyti GSP plus prekybos sutartį su ta šalimi, nes kitaip tai sunaikins vieną milijoną e, darbo vietų ir atsilieps 2,5 milijono nekaltų Šrilankos gyventojų. Jetzt, Herr Ačiū ponui Tenuk, dabar ponas Keli. Eh, Ačiū ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kaip airijos parlamentaras, kad mano kolega iš airijos Džiau Higgins ir e, Rosa ir kiti išreiškė susirūpinimą Šrilankos padėtimi. Airijai dera rūpintis tais klausimais, nes matėme, kaip mūsų pačių žmonės buvo diskriminuojami dar netaip seniai. Tačiau galiausiai supraskime, kad sprendimai išplaukia iš politikos ir diskusijų. Dėl tos priežasties aš tikiuosi, kad Lisabono sutartis, kai ji bus priimta, suteiks naujų įgaliojimų mm, ES prezidentui ir užsienio reikalų įgaliotiniui ir tokiu būdu pastelgdami laivų protą galėsime geriau suprasti padėtius šiose šalyse ir uh, ieškodami diploma, diplomatinių ir demokratinių priemonių, padėsime diplomatiją ir demokratiją tvirtinti toje šalyje. Ačiū. Ačiū, ponai Keli, dabar ponas Korola. Arvoisa puhemies, olemme seuranneet ja kommentoineet Sri Lankan. Pirmininkė, mes stebime padėtį toje šalyje visą laiką ir apie ją kalbame. Ir dažnai prarandame viltį, kad bus išspręstos problemos. Konfliktas užsitęsė 25 metus, pagaliau baigėsi, tamilų tigrai pralaimėjo, ilgalaikis konfliktas atnešė daugybę mirčių ir sužeistųjų. Ekonomika ir teismai susiduria su daugybė sunkumų ir problemų. Viskas dabar turi būti pakeista nuolat reiškiamas susirūpinimas dėl Šrilankos ir aš tikiuosi, kad vietinė, vietos administracija greitai priims tarptautinę paramą ir atidarys tarptautinių e, įkalinimo stovyklų duris. Tokiu būdu mes galėtume bandyti eiti link taikos toje gražioje saloje. Taip pat tikiuosi, kad reikia papildomos paramos tos uh, šalies nuginklavimui. Ačiū ponė Korola. Toliau Rue, Romeo Rueva. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, noriu pritarti ką tik kalbėjusiai kolegijai. Reikia e, lab, labiau atsižvelgti į jungtinių tautų vaidmenį, neapsiribuoti raudonuojami kryžiumi. Taip pat noriu reaguoti į pono Van Orden pasisakymą. Situacija tokia, kad mes bandome pasinaudoti instrumentu, būtent lengvatinių priekybos tarifu ir panaudoti jį geriems tikslams. Tačiau ar tai, tai yra iš tikrųjų tai, ko mes norime, ar mm, mes padėsime išspręsti tamilų tigrų problemą. Man atrodo, kad ne, reiktų pareikalauti teisybės visiems šioje saloje. Žinoma, jeigu ilgą laiką padėtis nesikeis, tai galime pareikalauti, kad lengvatinis prekybos režimas nebūtų pratestas. Manyčiau, kad ir taip reiktų elgtis. Ačiū. O dabar diskusijas baigs ponas Orban. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Comisia Europeană a continuat să țină sub o atentă supraveghere situația din Sri Lanka. Ačiū. Europos komisija ir toliau stebės padėtį, stebės kaip jį keičiasi. Mes jau ėmėmės uh, aktualių priemonių, sudarėme naują sutartį, užmesgėme dialogą ir ieškome progresyvaus sprendimo, sprendžiant tas problemas, kurias aptarėme šiandien. Mus labai neramina humanita, humanitarinė kritiška padėtis, nes asmenys perkelti viduje yra labai, gyvena labai nekokiamis sąlygomis. Taigi, e, Šilankoje iš esmės yra labai rimtai pažydinėjamos tarptautinės žmogaus teisės. Privalome užtikrinti, kad visi žmonės galėtų gauti pagalbą, taip pat tie, kurie yra įkalinti, turėtų naudotis visišką judėjimo laisvę. Ir todėl reikėtų užtikrinti humanitarnę pagalbą, kad kad tokie žmonės galėtų pasinaudoti humanitarnių organizacijų teikiama parama. Komisijai taip pat neramina ir žmogaus teisų padėtis Šrilankoje. Gauname daug pranešimų apie tai, kaip vykdomi net teisminiai, kaip vykdoma mirties bausmė be teismo ir kaip elgiamasi su žiniasklaidos atstovais. Uh, saloje reikia siekti susitaikymo, tačiau reikia nepamiršti, kad tamilų nepasitenkinimas auga ir kad e, toje saloje tvyro nebaudžiamumo dvasia. Ir susitaikymas turi vykti užtikrinant, kad e, kaltos šalis prisimtų, kad tie, kurie vykdė nusikaltimus, būtų už juos nubausti. E, Ir komisija rengia tyrimą ir bus parengta studija, kurioje bus pristatyta žmogaus teisų padėtis Šrilankoje. E, buvo nusiusta e, misija į tą šalį, siekiant išsiaiškinti, ar šaliai būtų naudingas ypatinga privilegijuota e, prekybos sistema tai yra GSP plus sistema. Tai yra, kad reikalaujama, kad šalis prisimtų įsipareigojimus pagal tarptautinę žmog, e, žmonių teisės reikalavimus. Taip pat e, reikalaujama, kad būtų gerbiamos e, trys jungtinių tautų konvencijos žmogaus teisų srityje. Tarptautinis pilietinių, politinių ir pilietinių teisų paktas, taip pat e, kon, konvencija dėl m, mm, kankinimų uždraudimo ir vaikų teisų konvencija. Atsižvelgiant į gaunamą informaciją, reikia pasakyti, kad iki šiol Šrilanka neįgyvendino tų tarptautinių konvencijų ir todėl neišvengiamai e, ši padėtis E, tai reiškia, kad kurį laiką Šilanka negalės naudotis tos prekybinės sistemos privalumais, nes reikia ratifikuoti visus e, reikalingus dokumentus ir įgyvendinti mano minėtas tarptautinės konvencijas. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisarui Orban. Baigėme diskusijas. Iškart pereiname prie balsavimo. Tačiau noriu pasinaudoti progą ir pažymėti, kad reikia atkreipti dėmesį tokį, tokį aspektą, kad prasidėjus e, balsavimo paaiškinimą